Good morning, everyone. Welcome to the Econ Committee. First of all, we will. Labas rytas, rytas, sveiki susirinkę į ekonomikos ir piniginių reikalų komitetą. Tvirtiname darbo tvarkę. Darbo tvarkė patvirtinta, taigi pereikime prie kito darbo tvarkės punkto. Ekon komiteto vasario 26 dienos e, protokolo tvirtinimas. Jeigu pastabų neturite, darau išvadą, kad protokolą tvirtiname. Dabar periname prie kito darbo tvarkės punkto - pirmininkės pranešimai. Visų pirma, patikslinimas dėl trečio punkto, dėl kredito agen, reitingų agentūrų, dėl balsavimo sausio 16 dieną, taigi yra pateikti korigendumai dėl direktyvos. pagal teisėkuros aktus, pagal 161 taisyklę. Klaidų atitaisimas buvo išplatintas angliškai balandžio 8 dieną, o balandžio 10 dieną jis buvo patiktas visomis kalbomis. Jeigu nebus prieštaravimų, tas klaiduoti teismas bus pateiktas parlamentui. Apie tai bus paskelbta balandžio plenarnėje sesijoje ir darysime išvadą, kad viskas patvirtinta, jeigu nebūt, nebus prašymų iš frakcijų ir jeigu nebus surinkta 40 narių parašų. Antras pirmas e, dviejų direktyvų paketo klaiduoti taisimas po susitarimo su taryba dėl sustiprinto sustiprintos biudžetos priežiūros, taip pat planų įgyvendinimo. Plenarnėje sesijoje pozicija per pirmąjį svarstymą buvo patvirtinta kovo 12 dieną, šių metų kovo 12 dieną, remiantis 294 straipsnio ketvirta dalimi sutarties dėl ES veikimo. Jeigu parlamentas patvirtina savo poziciją per pirmąjį svarstymą, teisėkuros teisės aktas yra patvirtinamas su tokia formuluotė, kurią patvirtina Europos parlamentas. Taigi tekstą jau dabar galutinai suderino juristai lingvistai, glaučiai bendradarbiaudami su Ekon komiteto sekretorietu ir pranešėjais. Taigi pranešu, kad remiant remtis tais derinimais ir klaidų atitaisimas pagal parlamento darbo tvarkos taisyklių 15 straipsnį yra patvirtintas ir išplantas nariams. Taip pat klaiduoti, apie šį klaidų atitaisimą bus pranešta ir balandžio mėnesio plenarės sesijos pradžioje. Ir galiausiai naujausia informacija apie trilogus. Fiskalis. Antrasis e, dėl trilogas dėl fiskalis Kovo mėnesį buvo pasiektas sustarimas techniniu lygiu. Yra sutarta dėl biudžetinių ir horizontalių e, nuostatų susijusių daugiametę finansinę programą. Ir tas sustarimas buvo išplatintas šešėliniams pranešėjams balandžio 10 dieną ir prašoma teikti pakeitimus iki balandžio 23 dienos. Dabar perkime prie kito darbo tvarkės punkto. komitet, pakartotinis konsultavimasis su komitetu pagal 700 darbo tvarkos taisyklių straipsnį. Kovo 12 dieną buvo pasiektas susitarimas dėl kapitalo reikalavimų reglamento ir direktyvos. Susitarimas pasiektas su pirmininkaučia Airija ir komisijos narių Barnie. Po dėrybų dar liko keletas neišspręstų klausimų. Jie liko po Kipro ir Airijos pirmininkavimo. Susitarimas pasiektas praėjus 12 mėnesių nuo komisijos pasiūlymo pateikimo. Jis buvo pateiktas 2011 m. Liepos mėnesį. Kovo 27 d. visiems Ekon komiteto nariams buvo išplatintas raštas kartu su konsoliduotu tekstu. Taigi konsultuojame su komitetu pagal 70 taisyklę ir suteiksiu žodį pranešėjui, kad jis pakomentuotų. Ačiū. Iš esmės e, neturiu ką pasakyti. Atsižvelgiau į tą e, išplatintą raštą, taigi dabar tiesiog turime balsuoti. Ačiū. Dabar noriu paprašyti jūsų pakeliant rankas e, patvirtinti komiteto poziciją, kad galėtume teikti tekstą plenarinį sesiją, kas už, kas prieš, susilaikė, suderintas tekstas bus pateiktas balsuoti balandžio mėnesio plenarinėje sesijoje. Ačiū. Dabar turėsime keletą minučių palaukti, kadangi balsavimas numatytas 9.30. Taigi kelių minučių pertraukėlė, kad prie mūsų galėtų prisijungti kiti komiteto nariai ir kad galėtume balsuoti. Ačiū. So good morning again. We move on to the next item. Labas rytas dar kartą. Pereiname prie kito darbo tvarkės punkto, tai yra prie balsavimų. Toliau balsuosime dėl metinės konkurencinės e, politikos ataskaitos. Pranešė, pranešimą parengė Sančias Presedo. Iš pradžių pasitikrinkime, kiek mūsų yra. Prašau balsuoti prašau įdėti kortelę ir paspausti mygtuką. Dar vieno žmogaus laukime. Dabar balsavimas baigtas. Dėkuoju. Gerai, dabar galime pereiti prie balsavimo. A, štai dar kažkas įvyko. Gerai, pradedame iš naujo. Baigiame balsavimo procedūrą. A, viskas veikia dabar gerai. Taigi periname iš karto prie balsavimų, pradedame nuo E kompromiso. Norėčiau pažymėti, kad į šį kompromisą neįeina 33 pakeitimas, dėl jo balsuosime atskirai. Prašoma balsuoti atsk dėl atskirų dalių, dėl trečiojo paragrafo A dalies, kas už. Against. Kas prieš? susilaikė, patvirtinta. Toliau antroji dalis, kas už, kas prieš. Man atrodo, kad reikėtų pasitikrinti. Tikriname. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Ketvirtasis paragrafas. Gerai, balsuojame dar kartą. Ir turėsime pridurti vieno EKR frakcijos nario balsą, nes jis pamiršo kortelį. Dar kartą balsuojame dėl trečiosios pastraipos A dalies. Elektroninis balsavimas. EKR balsuoja prieš. Dar trys turėtų nubalsuoti, taip, dar du, dar laukime. Niekas daugiau nebebalsuos. Gerai, tuomet balsavimas baigtas. AKR balsavo prieš, taigi 15 prieš ar 14 už atmesta. Ketvirtasis paragrafas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtoje pastraipoje pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas, pri, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Trisdešimt trečiasis e, pakeitimas, kas už, kas už, Niekas nebalsuoja už. Balsuojame dabar dėl 33 pastraipos, kas už, kas prieš. Susilaikė, atmesta. Trisdešimt ketvirtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Trisdešimt penktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 43 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. F kompromisas. Norėčiau pažymėti, kad į šį kompromisą neįeina 52 pakeitimas, dėl jų balsuosime atskirai. Taigi dabar perėdėme prie balsavimo dėl atskirų dalių. Devintoji pastraipa. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dešimtoji pastraipa, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečioji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. F kompromisinis pakeitimas, kas už. Yeah, yeah. Go, sorry, um... Atsiprašau, F kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 50 pakeitimas, kas už, Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 52 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Pasitikrinkime balsavimo rezultatus dėl 52 pakeitimo. Aker balsuoja prieš, patvirtina. 16 už, 14 prieš. Balsavo. Jūs balsavote už. Tai nieko nekeičia. 16 balsavo už ir 14 prieš. 54 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Pasitikrinkime, 54 pakeitimas, prašau balsuoti. AKR balsuoja už, ponas Kutas balsuoja prieš. Dar laukime dviejų žmonių. Gerai, dabar baigėme balsavimo procedūrą. 16 už, 16 prieš. Tai reiškia, kad šis pakeitimas atmestas. G kompromisas, vėlgi prašoma balsuoti dėl atskirų dalių. 12 pastrapė, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. D kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 69 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. H kompromisas, Taip pat balsuosime dėl atskirų dalių. 14 pastrapė, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečioji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 14 B pastraipė, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Patvirtinta, pasitaiso pirmininkas. 14c pastraipė, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Dabar tos pačios pastraipos antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 15 A pastraipa, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. H kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, prieš susilaikė, patvirtinta į kompromisas. Vėl balsuosim dėl atskirų dalių. Pirmiausia, 20 pastrapė, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Dabar antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Į kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Į A kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 89 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pat, patvirtinta. Bet gal pasitikrinkime. 89 pakeitimas, prašau balsuoti elektroniniu būdu. Dar laukime vieno žmogaus. Dabar balsavimas baigtas. Taigi dar reikia pridėti vieną karbalsą, 19 už ir 11 prieš. Patvirtinta. Į B kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 92 kompromis, e, pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 93 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Pasitikrinkime. Gerai, pasitikrinkime 96 pakeitimas. Ponas Giobels balsuoja prieš, o jūs balsuojate už. Tik 14 už, 18 prieš atmesta. Toliau periname prie uh, e, 94 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau IC kompromisinis pakeitimas, A, norite, kad, kad pasitikrintume balsavimą dėl 94. Gerai, balsuojame. Balsuojame, dar laukime dviejų žmonių, dar vieno žmogaus mums trūksta. Gerai, dabar balsavimas baigtas. 17 už 13 prieš. Taigi 94 pakeitimas yra patvirtintas. Turėjau, turėjau IC kompromisas, kas už susilaikė patvirtinta. Toliau 104 pakeitimas. Kas už kas prieš atmesta. 105 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime balsavimą dėl 105 pakeitimo. Šis pakeitimas yra patvirtintas. Toliau 106 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. J kompromisas. Balsavimas dėl skirų dalių. 24 pastraipa iš dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar J kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau transporto komiteto pateiktas 22 komitetas, kas u, pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Toliau transporto komiteto 31 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Ką kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. L kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Užimtumo komiteto antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dešimtasis užimtumo komiteto, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikrinkime, užimtumo komiteto patiktas dešimtasis pakeitimas. Balsuojame. Dar laukiame vieno žmogaus. Balsavimas baigtas. 16 už 16 prieš. Taigi šis pakeitimas atmestas. Užimtumo komiteto 17 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Toliau M kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. A kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. B kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. C kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. D kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar balsuojame dėl viso dokumento su visais patvirtintais pakeitimais. Elektroninis balsavimas. Prašau balsuoti. Dar laukime vieno žmogaus. A, tai aš turėjau pats paspausti mygtuką. Atsiprašau. Balsavimas baigtas. 20, 32 už vienas prieš ir vienas susilaikė. Šis dokumentas yra patvirtintas. Sveikiname praneš, pranešėją, pona Antolin Sančias Presėdo. So that... Periname prie kito dokumento. Sharon Bowles pranešimas dėl makroekonominių disbalansų procedūros rezultatų suvestinės užbaigimas. Balsuojame, kas už prieš susilaikė priimta. Antra dalis. Už prieš susilaikė priimta. 2A dalis, kas už? 2A dalis, kas už, prieš susilaikė priimta. Trečia dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Trečia A dalis. Atsiprašau, antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antras pakeitimas. NCR susilaiko. Šešiolika už, šešiolika prieš, du susilaikė, taigi atmesta. Balsuojame dėl originalaus teksto už, prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirta dalis. Už, prieš, susil... susilaikė priimta. Penkta dalis už, prieš susil... susilaikė <laughs> priimta. Trečias pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė. Čia patikrinkime. Trečias pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigėme balsuoti. Dar du balsuoja prieš, taigi 16 už 18 prieš atmesta. Balsuojame dėl e, pirminio teksto, kas už. Prieš susilaikė. Pasitikrinkime dėl pirminio teksto. Pradedame balsuoti. Baigėme balsuoti. Dar 2 už, 21 už, 13 prieš. Primta. Ketvirtas pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Šešta B dalis kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Aštuntas pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Pasitikrinkime dėl aštunto pakeitimo, kas už, pradėme balsuoti. Baigėme balsuoti. 18 už 14 prieš. Taigi priimta. Penktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Šeštas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Septintas pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. Septinta dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Konstatuojamosios dalis, A dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Konstatuojamoji dalis B, kas už, prieš, susilaiko, priimta. C dalis, kas už, prieš susilaiko priimta. D dalis, kas už, prieš susilaiko priimta. Nuorodos, pirma nuoroda, kas už. Ar galime balsuoti dėl visų nuorodų kartu? Taigi balsuojame dėl visų nuorodų, dėl bloko, kas už, prieš susilaiko priimta. Dabar dėl viso teksto su pakeitimais balsuojame elektroniniu balsu, pradedame balsuoti. Dar du už, baigiame balsuoti. 23 už, niekas nebalsuoja prieš, 11 susilaiko. Sveikiname pirmininkiai. Taigi baigiame balsavimą ir dabar galime pereiti prie kito punkto mūsų darbo tvarkėje. Tai septintas darbo tvarkės punktas. Tai yra tvirtesnis bendradarbiavimas dėl finansinių sandorių mokesčio. Pranešėja Ani Podimata, aš iš karto jai ir suteikiu žodį. Ačiū pirmininkė. Gerbiami kolegos, šiandien mes kalbėsime apie parlamento pranešimo projektą dėl, dėl komisijos peržiūrėto pasiūlymo nustatyti finansinių sandėrių mokestį 11 valstybių narių, vadovaujantis tvirtesnio bendradarbiavimo procedūra. Ir pirmiausia, Aš norėčiau padėkoti visiems šešėlinėms pranešėjams ir jų biurams už labai produktyvų bendradarbiavimą. Žiūriu dabar į šią salę ir į parlamento narius dalyvaujančius šioje diskusijoje ir taip suprantu, kad nereikia iš naujo pradėti diskusijų, nes manau, kad pagrindiniai elementai susiję su finansinių sandorių mokesčio įgyvendinimu jau buvo aptarti parlamente ir parlamentas išreiškė jau ne vieną kartą savo poziciją šio klausimu. Taigi viena įžanginė pastaba būtų tokia. Norėčiau priminti, kad 11 valstybių narių raštu komisijos paprašė pateikti peržiūrėtą pasiūlymą, kuris būtų kaip įmanoma artimesnis pirminiam pasiūlymui, būtent, kad turėtų plačio taikymo sritį. Ir taip pat šios valstybės narės pabrėžė, kad reikia imtis visų įmanomų priežių, priemonių, kad įmonės neperkeltų savo veiklos į kitą valstybę narę. Kadangi mums šie tikslai taip pat aktualūs, pranešėjas visiškai sutinka ir daugelis mūsų sutinka su šiais tikslais, mes pranešime pasistengsime toliau akcentuoti šiuos tikslus. Aš norėčiau itin pabrėžti tai, kad mums tinka pagrindinis elementas komisijos peržiūrėtame pasiūlyme, būtent tai, kad šiame pasiūlyme vienas iš mūsų pagrindinių pasiūlymų buvo įtrauktas būtent išleidimo šalies principas. Ir prisimenate, kad buvo kalbama apie galimybę apmokestinti sandorius, kuriuose dalyvauja finansinės priemonės išleistos uh, subjekto, kuris yra įsisteigęs dalyvaujančioje valstybėje narėje. Ir aš manau, kad tai yra labai svarbus žingsnis, numatant stiprų mm, ar patikimą mokestį ir užkirtant kelią veiklos perkelimui į kitą valstybės narę. Ir Dar, aišku, mes suprantame, kad finansinių sandorių mokestis yra pirmas atvejis, kai tvirtesnio bendradarbiavimo procedūra taikoma mokesčių srityje ir tai susiję su plačiomis diskusijomis dėl glaudesnio bendradarbiavimo mokesčių srityje. Žinome, kad ši diskusija įtin aktuali dabar, kalbant apie ekonomikos ir pinigų sąjungos ateitį. Taigi Rengiant šį antrą pranešimą, aš manau, kad mes turėtume stengti sustiprinti finansinių sandorių mokesčių sistemą, užvengti tam tikrų spragų ir nustatyti tvirtus mechanizmus, kurie padėtų e, vengti mokesčių slėpimo, mokestinio sukčiavimo, veiklos perkelimo į kitą valstybės narę na, ir padėtų užtikrinti vienodą šio mokesčio įgyvendinimą 11 valstybių narių kurios dalyvauja tvirtesnio bendradarbiavimo procedūroje. Dabar dėl mūsų pasiūlymų. Komisija neįtraukė mūsų siūlyto nusavybės principo į savo peržiūrėtą pasiūlymą. Apie jį kalbėjome savo ankstesnėme pranešime ir, kaip žinote, žinome, kad šis principas ir pasiūlymą dėl jo mes grindžiame Junktinėje karalystėje galiojančių žyminių mokesčių. Komisija teigia, kad nusavybės principas negali būti įtrauktas direktyvoje dėl to, kad ne visos valstybės narės turi atitinkamus administracinius mechanizmus, kad galėtų jį įgyvendinti. Tačiau tos valstybės narės, kurios tikrai nori įgyvendinti finansinių sandorių mokestį, būtų atsakingos už tai, kad toks mechanizmas būtų įvestas ir kad toks principas galėtų būti taikomas. Nusavybės principo nereikėtų traktuoti kaip naštos. Tai yra vienas iš pagrindinių principų užtikrinant mokesčių vengimo, kovą su mokesčių vengimu. Ir Dar vienas mūsų pasiūlymas yra susijęs su išleidimo šalies principu. Kaip aš ir minėjau anksčiau, komisija įtraukia išleidimo šalies principą ir mes sveikiname tai. Tačiau yra daroma išimtis ne biržos išvestinėms finansinėms priemonėms ir taip yra sukūriamos spragos mechanizme, nes yra pažeidžiamas principas visi, visos finansinės rinkos, visi subjektai ir visos finansinės priemonės ir sukūriamos atitinkamos paskatos pasitraukti iš oficialių skaidrių biržų ir prekiauti ne biržoje. Ir tai kertasi su iniciatyvomis, kuriams siekiama pagerinti e, situaciją. Taigi manome, kad reikėtų įtraukti ir nebiržos išvestinės finansinės priemonės, kad būtų išsaugotos vienodos veiklos taisyklės. Dėl uh, įsisteigimo valstybės principo. Aš manau, kad čia taip pat e, kai kas turėtų būti tobulinama. Pavyzdžiui, į direktyvos taikymos rytį turėtų būti įtrauktas ES filialai trečiosiuose šalyse ir turėtų būti nurodyta, kad jų santoriai taip pat yra apmokestinami šiuo mokesčiu. Dabar norėčiau pereiti prie labai svarbaus dalyko, kaip užtikrinti maksimalų suderinimą ir. Mm, mechanizmų vienodą veikimą. Tai yra svarbiausias e, dalykas užtikrinant mokesčio tinkamą įgyvendinimą. Pirmiausia, valstybės narės turėtų pasinaudoti dabar galiojančiais ES teisės aktais, rinkdamos mokestį Taip pat e, noriu pabrėžti, kad ES valstybės narės e, turi prievolę bendradarbiauti mokesčių srityje, remiantis direktyva 2016-2011 metų. Ir taip pat e, vadovaujantis 2010 m. 24 direktyva. Kalbant apie trečiųjų šalių jurisdikcijas, Europos komisija turėtų pradėti dėrybą su trečiosiomis šalimis, kad būtų sudarytos sąlygos rinkti mokestį. Komisija taip pat turėtų mm, patikslinti savo nebendradarbiaujančių jurisdikcijų apibrėžimą ir taip pat imtis atitinkamų priemonių mm, užkertant kelią mokesčių vengimui. Taip pat e, turime kalbėti apie FSM komitetą, kuriame dalyvautų valstybių narių atstovai, esmą atstovai ir komisijos atstovai. Ir šiame komitete turėtų būti aptariamos bendradarbiavimo priemonės mokesčių srityje kurios yra nustatytos tarptautinių organizacijų, pavyzdžiui, Europos tarybos. Ir EBPO mes taip pat ketiname siūlyti, kad deleguotieji aktai e, dėl ataskaitų teikimų ir apskaitos reikalavimų ir taip pat vienodų rinkimų mechanizmo įgyvendinimo taptų privalomos. Taigi, kolegos, tokie yra pagrindiniai elementai mūsų pranešimo projekte ir aš laukiu jūsų pastabų bei pasiūlymų. Taip pat e, esame nusiteikę su jumis toliau kartu bendradarbiauti, ypač su šešėliniais pranešėjais, dirbant su šiuo svarbiu klausimu. Noriu priminti, kad pakeitimų teikimo data yra balandžio 23. Tai tiek. Ačiū uždėmesi. Dėkoju poniai Podimatai, ačiū už tai, kad neviršijote jums skirto laiko. Dabar šešėliniai pranešėjai. Pradėsime nuo EPP atstovo, pono Otmar Karas. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai. Jūs tikrai puikiai padirbėjote nagrinėdama įvairius šio klausimo aspektus. Ir jūsų pateiktas pranešimas ir žodžiu ir raštu yra tikrai puikus pagrindas padėsiantis pasiekti plataus susitarimo Europos parlamente. Tačiau dabar norėčiau užsameu pakalbėti apie keturis dalykus. Pirmiausia, sustiprintas 11 valstybių bendradarbiavimas tai yra tik e, ketvirtas pagal gerumą sprendimas, nes mūsų tikslas yra įtraukti į šį bendradarbiavimą visas valstybės narės. Turime prisiminti, kad mūsų tikslas yra nustatyti šį mokestį G20 lygių. Pranešime nėra apie tai tinkamai kalbama, galbūt galėsime šiek tiek pakoreguoti formuluotę, kad jį būtų uh, griežtesnė ir pateiksiu šio klausimų pasiūlymų. Taip pat reikėtų prisiminti, kad finansinių sandorių mokestis daugeliu žmonių yra teisingumo klausimas, o ne mokestinių pajamų didinimo klausimas. Turime prisiminti, kad šis mokestis gali būti vertinamas iš dviejų požiūrio taškų. Taip pat reikėtų siekti, kad užbiržiniai sandoriai būtų apmokestinami labiau nei biržos sandoriai. Čia turėtų galioti griežtesnės taisyklės ir tai turėtų būti pasakyta pačiame e, reglamente. Taigi, užbiržiniai, nebiržiniai sandoriai tikrai turi būti apmokestinti e, daugiau tai nėra politinės valios klausimas, tai tiesiog yra privaloma. O mok, šio, įplaukos iš šio mokesčio turi patekti į ES nuosavų išteklių sistemą. Aš neprieštaraučiau tam, kad tuo naudojant šį mokestį būtų sumažinti valstybių narių įnašai, bet galiausiai, jei tai būtų, nepasiektume norino, norimo rezultato. Žinoma, šis klausimas yra sudėtingas, kadangi sistemoje ketina dalyvauti tik 11 valstybių narių, bet jeigu tai bus tikri nuosavi ištekliai, tai jie turi būti papildomi nuosavį ištekliai, jie turi pastekti tiesiai į ES biudžetą, ir, o ne tiesiog sumažinti valstybių narių įnašų. Mes kalbame apie susitarimą, pagal kurį biudžetas turėtų būti 1,4 procento, o ne 1 procentas, kaip dabar yra siūloma. Uh, Be to reikėtų pagalvoti ir apie išimtis, kaip bus su sandoriais įmonių grupių viduje. Ketvirtojoje kapitalo reikalavimo direktyvoje mes gilinomės į bankų likvidumo klausimus ir mūsų principas buvo, kad bankų likvidumą reikia stiprinti. Tokie, toks yra pagrindinis e, trečios bazelio direktyvos ir ketvirtos kapitalo reikalavimo direktyvos principas. Ir kadangi norime didinti mokesnės pajamas, turime užtikrinti, kad visose teisės aktuose būtų laikomasi to paties principo. Mano nuomonė, E, sandoriams įmonių grupių viduje turi būti taikomos išimtis. Taip jau yra tokiose šalise kaip Italija ir Prancūzija. Taip pat manau, kad turi būti nustatytas standartinis mokesčio tarifas. Atrodo, kad pasigirsta nuomonių, jog tas tarifas turi būti didinamas, bet taip gali atsirasti iškraipimų. Taigi aš pasisakyčiau ne už minimalų mokesčio tarifą, bet už standartinį suderintą mokesčio tarifą, nes priešingų atveju valstybės narės įves skirtingo tarifo mokestį. Ir tokiu atveju pasikeistų tos priemonės pagrindinis akcentas, tai yra didinti mokestinės pajamas. Ačiū ir dar kartą dėkoju poniai Podimata už pranešimą. Ačiū dabar suteiksiu žodį Aldė atstovui, ponai. Ponui Pereido. Ačiū. Taigi diskutuojame apie finansinių sandorių mokestį, tų diskusijų jau buvo daug ir man tikrai nelengva kalbėti, nes ir mano frakcijoje nuomonės išsiskiria. Manau, kad mes turėtume gerbti kai kurių valstybių narių sprendimą, tai yra tų valstybių narių, kurios nusprendė įvesti šį mokestį. 11 valstybių narių nusprendė, kad tokio mokesčio reikia ir aš gerbiu jų pasirinkimą. Bet jei. Bet reikėtų čia atkreipti dėmesį į kai kurias detalės, apie kurias aš kalbėsiu vėliau. Visų pirma, aš esu už tai, kad iš FSM gautos pajamos patektų į nuosavų išteklių sistemą. Manau, kad parlamentas turi turėti mokesčių surinkimo galių, tai padidintų mūsų atskaitomumą piliečių akise. Taigi aš pasisakau už tai, kad iš to mokesčio gautos pajamos patektų tiesiai į ES biudžetą. Taip pat, jeigu teisingai supratau, ką sakė ponas Otmarkaras, jis sakė, kad um, tie nauji gauti pinigai, kuriais būtų papildytas ES biudžetas, jis tos um, pajamos neturėtų automatiškai mažinti valstybių narių mokamų įnašų. Taigi, šiuo požiūriu, mano asmeninė nuomonė, kuri nėra visos ALDE frakcijos nuomonė, yra būtent tokia. Taip pat yra tam tikrų ribų, kurių nereikėtų peržengti kadangi daugiau, mok, daugiau intervencijų reiškia daugiau mokesčių, mes, būdami liberalai, visada nerimaujame dėl galimų iškraipimų, kurių gali sukurti naujas mokestis. Taigi, manau, kad mes turėtume čia stengtis vengti mm, neigiamos įtakos pensijų fondams ir viešosiams rinkoms. Manau, kad finansų rinkos yra kitokios, skiriasi nuo kitų, taigi mes manome, kad čia reikėtų asimetrinių sąlygų. Ir tikrai nenorėčiau, kad valstybės skolos rinkos įvedus šį mokestį taptų mažiau likvidžios. Ir kad taip pat reikėtų išimti taikyti pensijų fondams, nors jie ir veikia finansų rinkose pritariu pranešėjus šeštam pakeitimui. Pranešėjas sako, kad prašoma daugiau dinamikos dėl finansinių sandorių mokesčio. Mes žinome, kad finansų sektorius turi daug gebėjimų dirbti novatoriškai ir pritariu tam pakeitimui, bet man susirūpinimą kelia septintas pakeitimas. Yra sakoma, kad daugelis valstybių norių gali nustatyti aukštesnį mokesčio tarifą. Man tai yra nepriimtina ir čia mano pozicija artima EPP pranešėjo e, pono karas pozicijai. Jis teigia, kad nebūtų gerai, jei įvairiose valstybėse būtų nustatytas skirtingo tarifo mokestis. Aš asmeniškai remčiau vienodą mokesčio tarifą. Reikėtų prisiminti, kad pajamų mokestis prasidėjo nuo 1 procento tarifo ir buvo sakoma, kad nėra ko nerimauti, tas tarifas visada bus 1 procentas. O dabar matome, kaip įvairiose valstybėse narėse tas mokestis, mokesčio tarifas pasiekė 40 ir 50 procentų. Taigi, aš nenorėčiau, kad nuo pat pirmos dienos valstybėms narėms būtų palikta teisė didinti mokesčio tarifą. Tai man, todėl man septintas pakeitimas kelia susirūpinimą. Ir toliau keletas techninių detalių. Pavyzdžiui, šešioliktas pakeitimas, juridinės nusavybės teisės perdavimas į šį klausimą dar turėčiau pasigilinti, nes čia dar ne viskas aišku. Uh, O apskritai noriu padėkoti Jums už atliktą darbą ir lauksime pakeitimų. Dabar žaliųjų, žodis žaliųjų atstovui, ponui Beset. Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš priklausau tai politiniai šeimai, kuri, nu, kuri jau 20 ar jau 30 metų, nesimnu tiek kiek laiko, uh, reikalauja, kad būtų įvestas tokio pobūdžio mokestis. Ir jisai turėtų būti įvestas visame pasaulyje. Taigi, su, man yra nepaprastai malonu matyti, jog tą linkmę žengėme pirmieji žingsniai ir mes juos be abejo remiame. Puiku, kad pagaliau nuo žodžių periname prie realių veiksmų. Mano galva yra akivaizdu, kad Europos parlamentas turėtų labai teigiamai sureaguoti į komisijos pasiūlymą ir į ponio, ponios pranešėjus pakeitimus. Be to turime sureaguoti ne vien teigiamai, bet entuziastingai. Turėtume pasveikinti šių mokesčio idėją, kadangi toks mokestis būtų labai svarbus ženklas dabartinėme pasaulyje, dabartinėse aplinkybėmis, kai įsivyrauja šaltumas, neigiamos nuotaikos, tai būtų tikrai puikus ženklas. Mes matome beje, kad mūsų piliečiai tampa vis labiau skeptiški. O čia mes rodome, kad mes ieškome sprendimų, kad mes reaguojame į nūtinius iššūkius, kad mes nenorime vien kalbėti apie taupimą, o taupyti beje darosi vis sunkiau ir sunkiau. Čia mes matome, kad Europa stengiasi suteikti, ta, ieškoti kažkokių konkrečių būdų, kurie padėtų mums įspręsti dabartinę padėtį. Įvesdama šį mokestį Europoje parodo, kad ji geba žengti į priekį, kad ji e, neleidžia tam, kad, kad uh, būtų blokuojama jos pažanga dėl reikalaujama vienbalsiškumo, akivaizdu, jog egzistuoja pasaulyje tam, tikra, tam tikros lėšos, kurias mes galėtume pritraukti ir kuriomis galėtume pasinaudoti tam, kad atgaivintume ekonominį augimą ir padėtume saugoti mūsų aplinką. Tai yra labai gerai. Uh, Tai yra pirmasis žingsnis link nuosavų, Europos nuosavų išteklių. Šis pasiūlymas yra parinktas visiškai kitokia logika, nebuvo taikoma iki šiol ir pagal kurią viskas buvo finansuojama iš valstybinarių indėlių. Ir aš norėčiau, sureaguoti tai, apie ką kalbėjo PP kolega. Šis, iš šio mokesčio surinktos lėšos papildys nacionalinius indėlius. Mes pritarėme ponios podimatą parengtam pranešimui, mes taip pat remiame ir jų, jos pateiktus pakeitimus, ypač tuos, kuriuose kalbame apie tai, jog reikia užtikrinti, kad šis mokestis būtų gerai renkiama, renkiama, renkamas. Ir tuos pakeitimus, kuriuose taip pat yra pabrėžta, jog reikia. Da, siekti kuo didesnio integralumo. Kai mes svarstėme šiuos pakeitimus, mes pabrėžime, jog iš šio mokesčio surinktas lėšas reikėtų naudoti tam, kad būtų suteikta pagalba pietų Europos šalims atsigauti tam taip pat, kad mes apsisaugotume nuo ekologinės krizės. Žemė, vanduo, miškai. Štai, ką mes turėtume pirmiausia saugoti nūdinios pasaulyje. Dėkoju ponų Beset, o dabar ponas Rusija. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ponas Gozė. Atsiprašau, de, kai kalbame apie šį mokestį, visuomet susiduria de, svajonė ir uh, sudėtingą realybę. Tik, iš tikrųjų, svajonė yra labai graži, man taip pat labai tinkas, Žan, Žanas Žanpolis kaip tik apie ją kalbėjo, tai apie ką kolė, kalbėjo kolega ką tik, iš tikrųjų yra labai įdomu ir labai mus motivuoja, bet kai mes pažvelgime iš arčiau į tai, kaip yra formuojamas šis mokestis, pamatysime, kad jis yra labai konkretus. Ir kai pradėsime jį taikyti, susidursime su daugybė netikėtų, ne. ne dalykų, kurių negalėjome nuspėti. Galima kalbėti ir apie, apie e, lygybę, apie tai, kad reikia jį taikyti e, kuo e, te, teisingiau. Aš visiškai pritariu visiems ponius padimota pasiūlymams šiuo atžvilgiu. Už juos balsuosiu, bet pažvelkime tai, kaip viskas bus įgyvendinama. Financial Watch, tarptautinė organizacija, ji e, atliko tyrimą apie tai ir puikiai padirbėjo. Ir kai mes e, pasižiūrime iš arti, pamatome, jog apibrėžiant taikymo sritį buvo, buvo šiek tiek numatytos skirtingos sąlygos. sąlygos dėl, dėl to, kad kai kurios, e, kai kurios institucijos galės mokėti e, mokestį, bet po to viskas vis tiek reikės į bankus. Ir aš turiu konkrečių pas, e, pa, pavyzdžių. Kai pažvelgėme iš arti ir pamatome skaičius, pamatome, jog uh, mes galime surinkti daugiau pinigų, nei mano šiuo metu komisija, bet e, e, tie pinigai kaip ir nėra visiškai Europos Sąjungos. Ir mes susidursime su rizika, kad finansų įstaigos perkel savo veiklą kitur ir kad mūsų įstaigoms bus sunku dirbti. Todėl aš manau, kad mes turime laikytis principų ir aš dar kartą pabrėžiu, kad aš remiu šį principą, tačiau kartu mums reikėtų pareikalauti, kad komisija atidžiai išnagrinėtų, kokios gali būti šių nuostatų pasiekmes, nes jos gali būti labai skausmingos ir gali iš esmės ekonominė prasme ir mokestinė prasme gali būti nenaudingos. Jei bus sumažinta mokesčio, sumažės šio mokesčio bazė, tuomet mes susidursime su gan rimta rizika. Gali būti, kad tam tikrose srityse, sektoriuose tiesiog išnyks tai, kas turėtų sudaryti tą mokesčių bazę. Aš nesu uh, uh, anglofonas, bet uh, taip pat galiu pasakyti, kad iš tikrųjų uh, viskas be abejo slypi detalėse, tačiau kartais, uh, kad uh, velnė slypi detalėse, bet ka, kartais tą velnę reikia įveikti tam, kad patektume į rojų. Ponas Gygold. Taip, iš tikrųjų, velnės yra detalėse. Ir būtent nuo to priklausys, ar galėsime sėkmingai e, taikyti šį mokestį, ar šis mokestis atsidurt, atsidurs tarptų kitų visų gerų ketinimų kurių nesugebėjome gyveninti. Taigi, jeigu netinkamai pasirengsime šią mokesčių, netinkamai jį suformuosime, tuomet tikrai jisai nepasiteisins. Mes kalbėjome, kad mes norime, kad šis mokestis padėtų mums rinkti pakank, pa, pajamų iš finansinio sektoriaus. Ir Labai svarbu yra, kad viskas būtų parengta teisingai, todėl mokesčio bazė turėtų būti pakankamai plati, tam, kad būtų užkirstas bet koks kelias, bet kokiems galimiems e, mokesčio mokėjimo vengimams. Apie tai kalbėjome ir anksčiau. Ir mes prašome, kad komisija parengtų iš savo pasiūlymą taip, kad joje būtų numatytos at, e, atgrasančios priemonės. Ir jei nepasimokysime iš Švedijos atveju, tuomet e, nužudysime šį mokestį dar jam negimus. Mes be abejo norime, kad galiausiai šis mokestis galiotų visame pasaulyje, o tą galėsime pasiekti tik tuomet, jei šį mokestį norės įsivesti kuo daugiau šalių, o jos gali to norėti tik tuomet, jei šis mokestis bus sėkmingai taikomas ir jei jis generuos pakankamai pajamų. Dėl to reikės e, tartis e, tarptautinių lygmenių. Mes turime nemažai padirbėti su kitomis trečiosiomis šalimis, įtikinami e, jas, kad reikia šio mokesčio mums visiems. Reikia naujoviškai, e, kūrybingai žvelgti į šią, e, šį klausimą. Todėl mums reikia nulatinio komiteto, kuris stebėtų kaip yra taikomas šis mokestis. Ir Žanas Polis iš esmės apie tai kalbėjo. Mes norime šio mokesčio iš esmės tam, kad būtų sumažinta mokesčio bazė. Taigi kyla tam tikras prieštaravimas. Viena vertus mes sakome, kad mes norime finansinių sandorių mokesčių ir po to esame nepatenkinti, kad mažėja e, šio mokesčio bazė. Uh, šio mokesčių bazę patenk, patenkantis sektorius. Bet iš tikrųjų čia prie, e, prieštaravimo nėra. Akivaizdu, jeigu įmonės trauksis iš Europos, finansinės įstaigos trauksis iš Europos, jos įsikurs kažkur kitur. Bet jeigu mes norime užkirsti kelią trumpalaikiam spekuliavimui finansų rinkose, kaip mums, kaip tik tokia situacija ir tiktų. Be abejo, niekas nežino, kaip iš tikrųjų sureaguos rinkos į šį mokestį. Todėl labai svarbu yra, kad dabar, kai vyksta dėrybos dėl šio pasiūlymo ir kai vykdoma labai sudėtinga tvirtesnio bendradarbiavimo struktūra, viskas būtų daroma atvirai. Ir kai tik šis mokestis pasirodys, jį reikės be abejo iš karto uh, uh, koreguoti atsižvelgiant į finansinės e, naujoves, kurios be abejo atsiras ateityje. Anksčiau mes jau kalbėjome parlamentare apie pensijų fondus ir apie e, kitus fondus ir apie tai, ar jie, ar jie turėtų mokėti šį mokestį ar, ar ne. Aš manau, kad mokesčio tarifas turėtų būti nedidelis, na, bet šis mokestis turėtų būti taikomas kuo didesniam uh, ratui įmonių. Uh, Ir komisija turėtų griežtai prižiūrėti, kad nebūtų vengiama mokėti šio mokesčio. Taigi turime labai, elgtis labai atsargiai tam, kad tam, kad e, šioje sistemoje dalyvaujančios valstybės narės galėtų e, ateityje reguliariai koreguoti šią sistemą, tam, kad būtų užkirstas kelias bet, kokiam, bet kokioms galimybėms vengti mokėti finansinių mok sandrių mokestį. Ačiū, e, ponas Gingal, jeigu kiti parlamento nariai nenori pasisakyti, tai sutiksiu žodį komisijai. Ačiū, pirmininkė. Ir ačiū už tai, kad suteikėte galimybę susipažinti su šio pranešimu. Komisija tikrai jį sveikina, nes e, manau, kad e, parlamentas pritarė komisijos požiūriui dėl finansinių sandorių mokesčio. Šiame pranešime kai kuriais atvejais einama dar toliau negu komisijos pasiūlyme, konkrečiai Pavyzdžiui, kalbant apie ketimus griežtinti nuostatas dėl kovos su mokestiniu sukčiavimu. E, norima taip pat, e, taip pat kalbama daugiau apie rinkimą, rinkimo mokesčių mechanizmą. Taip pat e, pranešime yra tam tikrų politinių pareiškimų, kurie galbūt eina toliau nei komisijos supratimas apie tai, kas turėtų būti įtraukta į tokį teisinį tekstą. Dėl siekimo maksimaliai suderinti teisės nuostatas, žinote, kad komisija netiesioginio apmokestinimo srityje visada siekia kaip įmanoma didesnio suderinimo, kad tinkamai veiktų vieninga rinka. Todėl mes siūlome visada minimalius tarifus ir suteikėme valstybėms narėms galimybę nukrypti nuo tų minimalių tarifų ir pasirinkti didesnius tarifus. Tačiau žinome, kad Kalbame apie labai e, kalbant apie finansinės priemonės, gali būti taip, kad tas pats mokesčių tarifas e, galios visose valstybėse narėse. Mes taip pat sutinkame su tuo, kad reikėtų stiprinti nuostatas dėl kovos su mokestiniu sukčiavimu mūsų pasiūlyme. Tačiau mes visada turime rasti pusiausvyrą tarp tokių nuostatų sustiprinimo ir vis dar išsaugojimo tarptautinių principų, tarptautinių standartų mokesčių srityje. Taigi mes manome, kad gali būti tam tikrų problemų su kai kuriais pasiūlymais išdėstytais pranešime, nes matome, kad parlamentas pateikė konkrečių pasiūlymų. Žinote, kad Komisijos pasiūlymas jau dabar e, užsipuolamas dėl teritoriškumo klausimų. Komisija mano, kad tikrai problemų šio požiūriu nėra. Mes e, visada siekėme užtikrinti, kad būtų ryšys tarp sandorio, e, sandorio šalies ir atitinkamos jurisdikcijos. Tačiau įsigilinę į parlamento pranešimą, mes galime dar kartą įsigilinti į šios principus. Dėl įgyvendinimo, mokesčių rinkimo ir taip toliau komisija sutinka su tuo, kad e, reikia, kiek manoma, daugiau suderinti šios principus. Galiausiai mes kalbame apie labai mobilę mokesčių bazę ir apie ataskaitų teikimą, reikalavimą teikti ataskaitas ir kitus reikalavimus, kurie turėtų vienodai galioti visose valstybėse narėse. Tik tai kyla klausimas, ar jau dabar šiame pasiūlyme reikėtų visą tai teikti ar suteikti galimybę valstybėms narėms požiūrį, pritaikyti koordinuotą požiūrį ir susitarti. Tačiau komisija mano, kad jeigu valstybės narės nori daugiau suderinimo, o mes manome, kad taip galėtų būti naudinga siekiant ekonomiškumo, mažesnių sąnaudų, bet taip pat tai būtų patogiau ir valstybėms narėms bendraujant ir priekiaujant su trečiosiomis šalimis. Taigi valstybės narės kartu galėtų kreiptis į tokias jurisdikcijas. Ir paskutinė pastaba. Buvo paprašyta numatyti tam tikrų išimčių, nukrypti leidžiančių nuostatų ir panašiai. Mes Turime suprasti, kad kuo daugiau bus numatyta išimčių, tuo sudėtingesnė bus mokesčių rinkimo sistema ir tuo ji bus brangesnė. Ir nors mes sutinkame su kai kuriais argumentais, kuriuos išdėstė tie, kas prašo išimčių, mes visada turim galvoti apie bendrus, apie bendrą tokių išimčių poveikį, pavyzdžiui, pensijų fondai. Mes turime, mes žinome, kad investavimas į ar investicijos į pensijų fondus, joms jau dabar yra taikomos lengvatinės sąlygos daugelie valstybių narių. Ir jeigu dabar bus įvestos dar papildomos paskaitos, paskaitos papildomos lengvatos, tai jų, jų jau bus per daug. Taigi mes visada turime užduoti klausimą, apmokestinti ar ne, bet svarbiausias klausimas, kaip mokestį taikyti taip, kad nebūtų padarytas neigiamas poveikis rinkos veikimui. Ir kalbant apie viešosios skolos valdymą, mums svarbiausias klausimas atrodo ne tai, ar apmokestinti antrinę rinką, bet kaip apmokestinti antrinę rinką taip, kad ji vis dar tinkamai atliktų savo funkciją ir išliktų likvidi antrinė rinka. Ir pabaigai, kaip e, sakė ponas Gygold, valstybės narės turės įrodyti, kad sistema veikia. Taigi, pirmiausia, mes e, turime sukurti teisingą sistemą ir tada užtikrinti įgyvendinimą ir veiksmingą realų mokesčių surinkimą. Ir aš sutinku su tuo, ką išsakė ir kiti 11 valstybių narių grupė, turi būti tik pradžia. Iš, iš esmės, čia būtų vadovaujamasi tradiciniu Europos integravimo modeliu, ES prasidėjo nuo šešių valstybių narių šeštajame dešimtmetyje anglės ir plieno bendryje, o dabar 2013-aisiais jau valstybių narių 27, netrukus bus 28. Galbūt panašiai galime tikėtis ir finansinių sandorių mokesčių srityje. 11 valstybių narių pradeda šią iniciatyvą, kai bus įsitikinta, kad nėra neigiamo poveikio rinkai kitos ES valstybės narės ir galbūt kitos ne ES šalis prisijungs prie šios iniciatyvos. Ačiū. Ačiū, ponas Bermanai, dabar galiausiai žodis pranešėjai, ponė Padimata. Ačiū, Ramonai. Pradėsiu nuo paskutinės pastabos, kurią išsakė ponas Bergmanas ir kai kurie kolegos, kurie kalbėjo anksčiau, taip pat šešėliniai pranešėjai. Be abejo, vienas iš mūsų strateginių tikslų, taikant tvirtesnio bendradarbiavimo procedūrą, įgyvendinant finansinių sandorių mokestį, yra tik pradžia. Dalyvauja 11 valstybių narių. Ir mes norime parodyti, kad toks mokestis yra įmanomas kad jis gali būti veiksmingas ir realiai įgyvendintinas. Ir manome, kad kitos valstybės narės bus paskatintos, ar tai bus paraginimas kitoms valstybėms narėms prisijungti prie sistemos. Ir mes Europos parlamente galėsime toliau siekti savo tikslo, siekti visuotinio finansinių sandorių mokesčio, nes kaip ir nurodoma mūsų pranešime ar apie tai kalbame ir mano pateiktame pakeitime. Finansinių sandorių mokestis duos didžiausią naudą tik tada, kai bus įgyvendintas visuotinai pasauliniu lygmeniu ir parlamente sutinkama su šią nuomonę. Ir jeigu norime, kad toliau būtų siekiama šio tikslo. Tai mes tikrai turime aktyviai jo siekti. Ir dar matau, kad yra bendrai sutarima, bent jau šešėliniai pranešėjai sutarė, taip pat ir frakcijose sutarėma dėl finansinių išteklių valdymo ir konkrečiai dėl ryšio su ES nuosavais ištekliais. Jūsų pasiūlymas Jūs kalbate savo pasiūlyme apie tai. Ir dar svarbu užtikrinti, kad finansinių sandorių mokesčio ištekliai, kaip ES, nuosavi ištekliai. nepakeistų dabartinių ES valstybių narių įnašo, bet toliau papildytų ES biudžetą. Mano frakcijoje dėl to yra sutariama ir Tikimės, kad bus pasiekta sutarimo ir parlamente tarp įvairių frakcijų. Ir dar kartą norėčiau pakartoti tai, ką pasakė ir ponas Bergmanas. Mums svarbus svarbus politiniai pareiškimai mūsų pranešime, jie galbūt nepaveiks direktyvos teisinio teksto. Taigi mūsų pareiškimai yra svarbus politinė prasme. Ir tie politiniai pareiškimai e, turėtų atsispindėti konstatuojimuose dalyse. Dėl konkrečių pastabų ir pasiūlymų, kurie buvo išsakyti Mano pozicija dėl galimų išimčių iš mokesčio taikymos ryties, mano pozicija yra, mano požiūris yra neįgiamas ir aš jau anksčiau paaiškinau, kodėl. Aš manau, kad e, kuo daugiau išimčių numatysime, tuo mažesnis bus mokesčio taikymo veiksmingumas ir tuo labiau ar tuo daugiau bus sudaryta galimybių sukčiauti mokesčių srityje ar vengti mokesčių. Taigi nenorime laikytis dogmatinio požiūrio, tačiau iš principo mes turėtume vengti išimčių ir turime nuosekliai laikytis to, ko iš esmės 11 valstybių narių paprašė komisijos atsižvelgdamos į pirminį pasiūlymą. Valstybės narės paprašė palikti kaip įmanoma platesnę taikymo sritį šiam mokesčiui. Buvo dar užduoti du konkretus klausimai. Pirmiausia, pensijų fondų klausimas. Tai yra tema, kurią jau aptarėme anksčiau, buvo parengtas ir pranešimas. Ir suprantame, kad šis klausimas neramina. Uh, kai kuriuos. Dar kartą norėčiau priminti, kad principinė pozicija, dėl kurios, manau, visi sutinkame, yra tokia, kad šie fondai turės vadovautis investicinė strategija. Sutinkate su manimi tikriausiai, kad pensijų fondai neturi, jiems neturi būti leidžiama spekuliuoti ar dalyvauti didelės vertės sandoriuose. Turime prisiminti pagrindinę pensijų fondų paskirtį. Būtent sumokėti pensiją po to, kai asmuo kaupė lėšas 20 ar 30 metų. Dabar dėl antrinių obligacijų rinkų Ramonas iškėlė šį klausimą ankstesnėme posėdėje, taip pat ir šiandien. Ir aš noriu priminti, kad neseniai atliktas tyrimas Londone kad e, kiekvienas sandoris apskaičiuojama tokio mokesčio, apskaičiuojamas mokesčio įvedimo pasiekmes. Taip pat ir komisijos atliktame poveikio vertinime yra teigiama, kad FSM poveikis valstybės skolinimuisi bus 2,5 milijardai eurų, o numatomas, numatomos pajamos bus 6,5 milijardai eurų. Tai akivaizdu, kad poveikis valstybių narių biudžetams bus teigiamas, tačiau mes toliau dar turime gilintis į šios konkrečius skaičius. Dar šiandien buvo pasiūlymų pakeisti minimalius tarifus, nurodytus komisijos pasiūlyme bendrų mokesčių tarifų. Tačiau aš manau, kad yra verta palikti minimalius tarifus, kaip nurodyta komisijos pasiūlyme, Pirmiausia, todėl, kad rinka reaguos ir reaguos skirtingai ir kaip nemažai šiandien kalbėjusių pastebėjo, mes nežinome, kokia bus rinkos reakcija. Taigi vadovaujantis dabartiniu pasiūlymu ir numačius minimalius tarifus ir diferencijuotus tarifus skirtingose rinkose. Tai būtų geriausias pasirinktas kelias ir jeigu būtų sukurta FSM grupė, vadovaujantis mūsų pasiūlymu, kuri įvertintų, kaip šis mokestis įgyvendinimas, mes galėtume turėti įgaliojimus įvertinti. Kaip ta procedūra ir kaip suteiktas lankstumas valstybėms narėms keisti tarifus, juos didinant Taigi galėtume įvertinti, kaip ta sistema veikia, ar jį veikia tinkamai, ar reikėtų kažką keisti po pirmos peržiūros šios direktyvos ir finansinių sandorių mokesčio. Ir ar dėrėtų numatyti vieningus mokesčių tarifus. Tai tiek, aš tikiuosi, kad nepamiršau svarbių klausimų. Dar kartą norėčiau padėkoti už jūsų pastabas ir pasiūlymus ir taip pat už bendradarbiavimą. Ačiū šešėliniams pranešėjams ir toliau tikiuosi sėkmingai bendradarbiauti. Ačiū ponė Padimata. Primenu, kad balandžio 23 yra galutinė pakeitimų teikimo diena, gegužės 27 diena. Svarstysime pakeitimus, balsavimas komitete gegužės 28 dieną, o plenarinėje sesijoje bus balsuojama gegu... Liepos mėnesį. Tai tiek dėl šio klausimo. Pereiname prie kito darbo tvarkės punkto, būtent pakeitimai. Panios, gal Pelts pranešimas metin, metinė mokesčių ataskaita, kaip išnaudoti ES ekonomikos augimo galimybės. Žodis poniai gal Pelts. Um, Ačiū pirmininkė, kolegos. Visų pirma, noriu padėkoti uh, už visus pateiktus pasiūlymus dėl pakeitimų. Jų yra 144. Ir visus tos pakeitimus galima būtų suskirstyti į keletą pagrindinių grupių. Mokesčių slėpimas ir keletą kitų grupių prieš Velykų atostogą su šešėliniais pranešiais susitarėme dėl keleto kompromisų. Taip pat e, gavau ir atsakymų į kai kurios klausimus dėl pakeitimų ir už tai dėkoju. Mano darbo tikslas šioje sudėtingoje ekonominėje situacijoje, kurią išgyvename, yra siekti, kad mokesčių sistemos prisidėtų prie ūkio augimo. Todėl Manau, kad šioje, šiame kontekste svarbu paminėti strategiją Europą 2020 ir siekti, kad įvairios priemonės mokesčių srityje atitiktų tą strategiją. Aš pati manau ir, ir prašau kolegų sutikti, kad ūkio politika, kurią vykdo įvairios valstybės narės, labai smarkiai skiriasi. Turiu galvoje ir atsaką į krizę, ir pačius išeities taškus, ir įvairias pasirinktas galimybės. Valstybės buvo priverstos daryti įvairius pakeitimus savo mokesčių sistemose, vidutinės ir ilgosios trukmės laikotarpių. Savo pranešime aš kalbu apie padidėjusius mokesčius, norą mokėti mokesčius ir mokesčių surinkimo sistemų skaidrumą. Taip pat aptariu ir kai kurias Europos programas, pavyzdžiui, fiskalis, kalbu apie gerą ir tinkamą tų programų įgyvendinimą. Kalbant apie pelno mokesčius, savo pranešime kalbu ir apie savarankiškai dirbančius asmenys. Reikėtų galvoti apie jų problemas. Dėl pridėtinės vertės mokesčio akcentuoju, kad geriausia būtų nustatyti vienodą šio mokesčio tarifą. Tose šalise, kuriuose mokesčių kultūra yra laisvesnė, mokesčiai duoda didesnį poveikį. bet trumpuoju laikotarpiu vartotojai nelabai pajunta PVM mažinimo poveikį. Žmonėms atrodo, kad tai yra tik tam tikras triukas ir realiaus poveikio jis neturi. Ir ne visais klausimais aš sutariu su, su kolegomis, taigi kitą savaitę renksime šešėlinių pranešėjų sustikimą. Dėl strategijos 2020 Aš manau, kad būtų naudinga suformuoti tokią mokesčių politiką, kuri prisidėtų prie produktivumo didinimo ir užimtumo didinimo, kad dėl mokesčių politikos nekiltų pavojus darbo vietoms. Taip pat čia reikia neužmiršti ir socialinių partnerių teisių. Dar norėčiau pakalbėti apie kitas dvi temas, jos taip pat labai svarbios. Visų pirma, aplinkos mokestis ir mokesčių vengimas ir mokesčių slėpimas. Kolegos yra parengė pranešimą panašią temą. Aš tengiausi vadovautis tuo pranešimu ir pakartoti kai kurias mintis, bet čia apsiribojau tik e, komisijos pateiktų veiksmų planu, kuris yra skirtas dvigubam apmokestinimui išvengti ir kovoti su mokesčių, vadinamaisiais mokesčių rojais. Kit kitas rytis, kurią norėčiau paminėti, tai yra ekologiniai mokesčiai. Apie pačius ekologinius mokesčius savo pranešime nekalbu, bet miniu tuos mokesčius, kurie yra orientuoti į aplinkos apsaugą arba kurie prisideda prie mm, aplinkosaugos politikos. dėl kompromisinių pranešimų, atsiprašau, kompromisinių pakeitimų. Esu labai dėkinga už bendradarbiavimą kolegoms ir dabar nekantrai lauksiu e, diskusijų. Ačiū dabar žodis ponui Liudvikson. Ačiū už suteiktą žodį. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už labai konstruktyvų bendradarbiavimą pateikti, pasiūlyti kompromisiniai pakeitimai yra tikrai teigiami. Manau, kad šiame pranešime einama tinkama likme, linkme. Šis pranešimas yra svarbus dėl keleto priežasčių. Visų pirma, labai svarbu parodyti, kad yra aiški sąsaja tarp mokesčių politikos ir augimo. Šią sąsają reikia nuolat akcentuoti. gerai subalansuota ir tinkamai veikianti mokesčių sistema turės lemiamos reikšmės Europai siekiant ilgalaikio tvaraus augimo, kurio mums šiuo metu tikrai reikia. Tačiau dėl siūlomos mokesčių sistemos kuri padėtų koordinuoti nacionalinės mokesčių sistemas, kyla nemažai klausimų. Ta siūloma koncepcija reikėtų patikslinti. Jeigu mes tiesiog remiamės tuo valiutų modeliu, kuris mums padėjo pereiti prie, e, prie euro sistemos, tai man kelia didelių abejonių. Europoje jau yra nustatyti tam tikri mokesčių tarifai, yra numatytos techninės taisyklės, tam tikri tarifai, bet nemanau, kad šiuo metu reikėtų nustatinėti maksimalius tarifus. Manau, kad ir be tolesnio mokesčių tarifų derinimo mes galėtume padidinti skaidrumą Tai būtų svarbus žingsnis tinkama linkme. Mano nuomonė reikėtų vengti tos siūlomos koncepcijos. reikėtų vengti vartoti tą terminą mokesčių kreivė. Toliau kitas klausimas. Manau, reikėtų stiprinti pastangas kovojant su mokesčių vengimu ir mokesčių slėpimu. Tai mums padėtų sukurti prielaidas ilgalaikiam e, augimui, sustiprintų valstybės finansus ir sustiprintų konkurenciją. Tai būtų labai teigiamas dalykas Europos augimo potencialui. Be to, augimą reikėtų stiprinti ir naikinant mokestinės kliūtis, kurios dabar egzistuoja vidaus rinkoje. Ir čia mums galėtų padėti pridėtinės vertės mokestis, vienodintas jo tarifas, taip pat bendra pelno mokesčio bazė turėtų teigiamo poveikio, bet to reikėtų plėsti ir mokesčių administracijų bendradarbiavimą. Trečias dalykas. Reikia neužmiršti ir socialinių aspektų, juos reikia įtraukti į pranešimą. Neturėtume kurti tokių mokesčių struktūrų, kurios didina visuomenėje vyruojančius skirtumus. Manau, kad turtingų ir skurdžiai gyvenančių gyventojų susiskaidimas turi neigiamo poveikio ne tik socialinė prasme, bet ir augimo potencialui. Mokesčiai labiausiai paveikia mažas pajamas gaunančius namų ūkius ir gali atsitikti taip, kad jie sumokės didžiausią mokesčio naštą. Dar vienas svarbus dalykas siekiant augimo yra aplinkosaugos mokesčiai, žalieji mokesčiai. ES dabar vyrauja šių mokesčių mažėjimo tendencija. manau, kad e, pasiektume didesnio augimo, jeigu ekologiniai mokesčiai sudarytų didesnę mokesčių dalį. Turime siekti tvaraus augimo ir sklandaus pereimo prie ekologiškos ekonomikos. Ir mūsų pirmas žingsnis turėtų būti sustiprinta ir peržiūrėta energetikos direktyva. Jei atkreipsime dėmesį į šiuos keturis aspektus, manau, mums pavyks sutarti dėl gerų kompromisų. Kaip jau sakiau, iki šiol bendradarbiavimas vyko konstruktyviai. Manau, kad turime daug galimybių parengti gerą pranešimą. Ačiū. Dėkuoju. O dabar žodį sutikiu ponui Tremosa. Labai jums ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti pranešėjai. Skaitydamas kompromisinius pakeitimus, pastebėjo, kad atsižvelgta yra į mūsų pagėdavimą, jeigu būtų laikomasi pirminės e, e, pranešimo dvasios. Taigi šio klausimo nekomentuosiu, bet mane neramina ta savoka, apie kurią kalbėjo mano kolega, tai yra mokesčių kreivės savoka. Europo nereikia mokesčių sistemų derinimo. Pažvelkime į Junktinės Amerikos valstijas. Palyginkime tai, kas daroma JAV ir kas daroma Europos Sąjungoje. Aš tą siūlau tam, kad mes galėtume pasimokyti iš jų patirties. Valstybės, na, e, e, JAV turi federalinę pinigų politiką, tačiau e, kiekviena valstija turi teisę pati spręsti, kokių ir kokio dydžio mokesčių jai reikia. Ir aš manau, kad tokia sistema tikrai yra labai veiksminga. Uh, Yra nemažai e, literatūros finansų klausimais, kurioje kalbama ir apie tai, kaip e, veikia mokesčių politika įvairiais atvejais, kai taikomas yra vienodas mokesčio tarifas visiems, kai yra taikomi skirtingi mokesčių tarifai. JAV turi kur kas konkurencingesnį ūkį nei mes. JAV turi darbo rinką, bendrą darbo rinką. Ji tikrai yra suderinta visose valstijose. O pas mus e, tarp šiaurės ir pietų e, darbo rinkų yra nemažai skirtumų. Dėl to atsiranda ir makroekonominių e, skirtumų. Užtenka pažvelgti vieną nedarbo lygį šiuose šalyse. Ir aš manau, kad mums reikia bandyti spręsti šią pro problemą nederinant mokesčius, bet pirmiausia, skiriant daugiau dėmesio našumui, pavyzdžiui, kapitalo rinkų ir darbo rinkų derinimui. Štai ką aš manau apie mokesčių sistemų derinimą. Ir jų, ar, apie tai, ar tai reikalinga ar ne. Vakar aš prašiau laišką pranešėjai, šešėlėms pranešėjams ir visiems patarėjams. Juose aš išdėšiu savo pasiūlymus, kuriais ketinu patobulinti tuos pakeitimus, prie kurių yra pridėtas mano vardas ir pavardė. Aš manau, kad labai svarbu yra suvokti, jog kai kuriuose valstybėse narise vietos valdžios atstovai gali rinkti mokesčiai. Ir todėl mes prašome komisijos atsižvelgti į tai, rengiant metinės mokesčio ataskaitas, būtina yra atsižvelgti į tai, kad kai kuriuose valstybėse narėse regionai turi e, teisę rinkti mokesčius. Taip yra, pavyzdžiui, Vokietijoje, Ispanijoje, Ispanijos dviejose region, du regionai iš 17 turi tokias teisės ir tenai beje nedarbo lygis yra kur kas mažesnės nei kitose regionuose. Štai tokia yra realybė šiandien. Uh, Aš esu iš Katalonijos ir aš manau, kad Katalonijos tų taikoma praktika yra labai gera, jį pasiteisina, jį padeda mums e, pasiekti geresnių makroekonominių rezultatų. Ir todėl aš ir pateikiu 42 pakeitimą. Ir aš norėčiau, kad šį pakeitimą būtų atsižvelgta rengiant kompromisinius pakeitimus. Kitaip aš negalėsiu paremti šio kompromiso. Uh, Toliau antroji, naujoji aštuntoji pastraipa. Aš norėčiau, kad čia būtų atspindėtas, atspindėta mano nuomonė išdėstyta 77 pakeitime. Ten kalbama apie PVM mokestį ir aš man taip pat kalbu apie tai, kad kultūros ir švietimo paslaugos ir prekės yra pagrindinės uh, pagrindinės paslaugos. Ir todėl joms turi būti taikomas atskiras PVM mokestis, nes aš žinau iš savo patirties Ispanijoje, kur vyriausybė apmokestina ir kiną, ir kultūro, kitas kultūros paslaugas, kad tokia praktika nepasiteisina. Kitaip vėlgi negalėsiu pritarti šiam pakeitimui. Ir kai, kaip jau sakė žaliųjų frakcijos šešinės pranešėjas, mes taip pat norėtume su jumis susitikti, kad galėtume aptarti visus neištusius klausimus. Dėkoju. Dėkoju Jums ir dėkoju ir už tai, kad Jūs paminėjote ir mano regioną. Bet mes vėliau gal dar sugrįšime prie geresnio valdymo pavyzdžių, prie įvairių regionų praktikos. O toliau žaliųjų atstovo salėje nematau. AKR frakcijos taip pat nieko nėra. Pone Kliuter, jūs norėtumėt gal pasisakyti? Taip labai trumpai, aš nesu savo frakcijos šešėlinės pranešėjas. Aš tiesiog norėčiau kai ką pasakyti apie mokesčių sistemų derinimą. Aš manau, kad pastarųjų metų patirtis rodo, jog mokestinė konkurencija turi ir neįgimą pusę. Mes pastebėjome, jog Vokietijoje, pavyzdžiui, vyksta mokestinė konkurencija tarp įvairių žemė ir tą patį matome ir ES. Ir žinome, kad kai tik tai mažinami yra mokesčio tarifai, iš karto mažėja ir pajamos iš mokesčių. Iš karto mažėja ir virši, viešasis biudžetas. Ir taip mes visi prisidedame prie viešųjų finansų krizės. Kai derinsime darbo rinkas, tuomet mes ko gero turėsime, turėsime prisitaikyti prie mažesnių, mažesnio vardiklio, prie mažiau griežtų, e, e, netokių griežtų sąlygų. Ta pati, ko gero, turėsim daryti ir mokesčių sistemų e, derinimo procese. Pagalvokime apie mūsų piliečius. Mūsų šešėlinės pranešėjas parengė mūsų poziciją dėl kiekvieno pakeitimo. Aš negaliu jų komentuoti, nes nežinau jo nuomonės. Tiesiog galiu Jums pasakyti tai, ką mes manome iš esmės apie mokestinę konkurenciją. Mes e, žinome, kad e, mokestinė konkurencija ir mokesčių sistemų derinimas E, yra dalykai, dėl kurių darbdaviai turi labai aiškę nuomonę ir mes privalome ją ginti. Ačiū, jeigu kiti nariai neprašo žodžio, tai dabar vėl suteiksiu žodį pranešėjai, poniai Gal Pels. Ačiū, pirmininkė. Dėkuoju šešėlinėms pranešėjams už e, jų bendradarbiavimą ir naudingą uh, nuomonė. Kitą savaitę mes e, asmeniškai susitiksime. Balandžio 17 dieną vyks šešėlinių pranešėjų susitikimas, tai Strasbūro savaitė. Na ir aš labai džiaugiuosi, kad jūs e, pastebėjote ir tai, kad diskusija visą krypsta tinkama linkme. Be abejo, kalbame apie labai sudėtingą klausimą, tai atsispindi ir šios dienos pasisakymuose mokesčių rinkimas ir mokesčių konkurencija yra tie klausimai, kurių atveju politinių frakcijų nuomonė tikrai dažnai išsiskiria. Todėl mes ir siūlome tokią stebėsenos sistemą, kuri panaši tą kontrolės mechanizmą, kuris galiojo prieš įvedant eurą. Tai būtent pirmiausia koordinavimas. Ir kasgi kontroliuojama šiuo atveju, kontroliuojamos um, tos valstybės narės, kurios turi kitokią mokesčių politiką ir žiūrima, koks, kokį poveikį daro mokesčių pakeitimas ES kontekste mokesčių padidinimas. Ir 15 straipsnių vadovaujamasi kuriame numatytas atitinkamas kompromisas. Be abejo, aš nesu už mokesčių lengvatas, nemanau, kad dabartinėje sudėtingoje ekonominėje ir finansinėje situacijoje mokesčių suvienodinimas būtų tinkama priemonė įveikiant krizę. Aš manau, kad toks koordinavimas, kuriuo siekiama nustatyti, ar mokesčių konkurencija daro žalą ar ne, yra tikrai geras sumanimas ir geras pasiūlymas. Ir būtent taip aš ir formuluoju, taip ir išdėščiau savo kompromise. Mes galiausiai turime parengti tokią ES sistemą turime numatyti koordinuotą ir lankščią mokesčių sistemą. Ir svarbu atsižvelgti į visus mokesčių sistemų elementus, o detalės gal, galėsime dar aptarti vėliau. Ką dar siūlau? Suprantu, kad e, yra tam tikrų problemų, kad dabar, dabartiniu metu trūksta pusiausvyros ir kad dabartinė ES politika nepadeda išspręsti tos pusiausvyros nebuvimo ar disbalanso problemos. Mes e, Dabar dėl to, ką sakė ponas Tremosa, norėčiau pasakyti, kad vietos lygmenių mokesčių rinkimo srityje tikrai atsiveria neblogos galimybės. Bendraujame su administracijomis įvairiais lygmenimis taip pat ir ES lygmenių. Na, o kitą savaitę jau galėsime aptarti šį klausimą išsameu ir konkrečiau. Toliau klausimas dėl kovos su mokestiniu sukčiavimu. Tai tikrai labai svarbi problema ir ponas Liudvikson kalbėjo apie tai. Manau, kad dabartiniai dabar parengti kompromisai yra tinkami ir padės tinkamai spręsti šį klausimą. Iš GUE, žaliųjų ir EKR gavau pastabų, tačiau aš nenorėčiau leistis į detalės ir išsameu komentuoti šias pastabas kitą savaitę. Apie viską kalbėsime. Ačiū, ponia Galspels. Norėčiau priminti, kad uh, Ekon komitete bus balsuojama balandžio 21 dieną, o plenarinėje sesijoje bus greičiausiai balsuojama gegužės mėnesį. Dabar galime pereiti prie kito darbo tvarkės punkto, tai yra devintas ir dešimtas darbo tvarkės punktai. Devintas punktas tarybos reglamento 659 1999 metų nustatančių išsames Europos bendrių sutarties 93 straipsnio taikymo taisyklės dalinis keitimas. Bei 10 straipsnis reglamento 98 metų 994 dėl steigimo sutarties 92 ir 93 straipsnių taikymo kai kurioms horizontalioms valstybės pagalbos rušims ir reglamento 1370 dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų dalinio keitimo. Ir pradėsime nuo pono Dorfmano, kuris yra pranešėjas šio antrojo pranešimo. Ačiū. Pirmininkė, mes kalbame apie bendrų išimčių reglamentą. Tai reglamentas, pagal kurį komisija gali daryti išimtis tam tikroms produktų grupėms ar sektoriams. Gali daryti, numatyti išimtis dėl valstybės pagalbos. Praeitų metų gegužės mėnesį komisija pateikė dokumentą, kuriame teigiama, kad būtų gerai numatyti platesnės išimtis. Tai yra padidinti išimčių skaičių ir komisija numatytų, kuriais atvejais yra būtina teikti pranešimus komisijai. Komisija siūlo štai tokius um, blokus uh, išimčių. Būtent išimtis numatyti kultūros sektoriui ir kultūros um, objektų apsaugai Taip pat e, kalbama apie gamtinių nelaimių valdymą, taip pat žuvininkystės sektorių, kuriam teikiama valstybės pagalba. Ar tais atvejais, kai teikiama valstybės pagalba, taip pat e, kalbama apie inovacijas, miškininkystę, maisto pramonę, biologinę įvairovę, mėgėjų sportą, viešai transportą, ypač labiausiai atitolusiuose vietovėse ir salose. Taip pat išimtis numatomos transporto ir plačiajuoščio interneto tinklo sektorėje. Mes teikiame nuomonę tarybai, bendro sprendimo procedūra nebus taikoma ir vėliau taryba priims sprendimą dėl šios naujos direktyvos. Savo pranešime aš siūlau keletą pakeitimų. Ir pirmiausia, siekiu, kad tie šimčių blokai būtų geriau apibriešti. Pavyzdžiui, kai kalbame apie investicijų paramą, manau, kad išimtis e, gali būti numatomas tik tuo atveju, jeigu atitinka e, strategijos 2020 tikslus, kultūros srityje. Manau, kad išimčių reikia kai kuriais atvejais, tačiau kalbant apie sporto asociacijas, pavyzdžiui, tai mm, yra ne tas pats, kas sporto infrastruktūra. Taip pat dėl plačiajuoščių interneto, manau, kad kalbant apie laisvą prieigą prie infrastruktūros, tiksliau reikėtų užtikrinti laisvą prieigą prie infrastruktūros. Manau, taip pat svarbu parengti naują direktyvą dėl viešųjų pirkimų ir turime užtikrinti, kad viešieji pirkimai būtų vykdomi skaidriai visose valstybėse narėse ir kad direktyva būtų tinkamai perkelta į visas valstybės narės. Turime užtikrinti skaidrę ir sąžininką konkurenciją. Taip pat e, čia turime e, galvoti ir apie tam tikro demokratijos deficito problemą, nes parlamentas nedalyvauja šiuo atveju priimant sprendimus, nėra bendro sprendimo procedūros, mes galime tik teikti nuomonę tarybai. Manau, kad valstybės pagalba transporto sektoriui taip pat galėtų būti įtraukta ypač kalbant apie tolimus atstumus. Ir mes taip pat turime užtikrinti, kad komisija kas dviejus metus teiktų ataskaitą dėl to, kaip yra įgyvendinamos nuostatos dėl išimčių ar išimčių blokų. Ir dar vienas svarbis rytis. Komisija siūlo, kad pirminio reglamento devintas straipsnis būtų išbrauktas. Devintame straipsnėje yra numatomos išimtis vietos viešajam transportui. Ir čia taip pat kyla demokratijos klausimas. ankstesnio reglamento 3070 atveju galiojo bendro sprendimo procedūra. Ir jeigu bus išbrauktas devintas straipsnis, tai mes prarasime tą vienintelį sritį, vienintelį klausimą, kurio atveju buvo taikoma bendro sprendimo procedūra. Tai nemanau, kad reikėtų atsisakyti šio straipsnio. Kalbėjau su kolegomis transporto komitete ir Jie atsakingi už visus klausimus, kurie yra susijęs su viešuoju transportu. Ir jie teigia, kad nenorėtų, kad būtų keičiamas 2007 metų reglamentas numeris 1370. transporto komitetas būtų už tai, kad e, būtų taikoma bendro sprendimo procedūra, svarstant pakeitimus. Tai tokios mano pastabos e, dėl šių aspektų. Ačiū ponas Dorfmanai, socialistų vardu. Ponui Kutas, šešėlinė pranešėjai žodis. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti abu pranešėjus puikiai padirbėjus. Galiu pažadėti, kad bendradarbiausiu su jais. Taip, ponas Dorfman yra teisus ir ponė Pitikainen labai aiškiai pasakė, kad naudojant 109, taikant 109 e, sutarties straipsnį, kaip abiejų reglamentų pagrindą susidaro demokratijos deficitas. Ir mes dėja čia turime tik konsultacijų teisę. Žinoma, reikės dar pasižiūrėti, kaip bus traktuojamas devintas straipsnis. Dabar vyksta konsultacijos Šį klausimą dar turėsime aptarti su visais pranešėjais, kad rastume geriausią sprendimą. Dėl ponios Pitikainen pranešimo. Mano nuomonė, komisijos pateiktas pasiūlymas yra geras, tai yra svarbus žingsnis siekiant modernizuoti valstybės pagalbos teikimo tvarką ir užtikrinti veiksmingesnį planų valdymą komisijoje. Dar vienas svarbus elementas yra komisijos ir nacionalinių teismų bendradarbiavimas, jį reikia remti ir pakeistame reglamente yra oficialiai įtvirtinamas šis bendradarbiavimo kelias. Be to, manau, kad komisija turėtų tiesiogiai susirinkti uh, visą reikiamą informaciją iš rinkos dalyvių, jeigu nepakanka valstybių narių pateiktos informacijos. Mano nuomonė, tokia priemonė padidintų skaidrumą. Toliau ponios Dorman pranešimas. Pono Dorfman pranešimas. Jis yra svarbus Pakeistame reglamente yra numatomos išimtis dėl pranešimo apie kai kurią valstybės pagalbą, pavyzdžiui, valstybės pagalba stikinių nelaimių atveju, pagalba tam tikrai transporto infrastruktūrai. Pritariu pranešėjo nuomoniai dėl mokslinių tyrimų ir inovacijų. E, šį aspektą reikia suderinti su strategijos Europo 2020 pagrindinėmis iniciatyvomis. Aš norėčiau pasakyti, kad nereikėtų numatyti per griežtų apribojimų, reikėtų numatyti galimybę įtraukti ir kitas iniciatyvas pagal strategiją Europą 2020. Ir galiausiai abiem pranešėjim norėčiau pasiūlyti paspartinti šį procesą. Mano nuomonė būtų naudinga balsuoti prieš tarybos susitikimą gegužės 29 dieną, nors mes dalyvaujame tik konsultacijų procedūroje, vis dėlto reikėtų pabandyti daryti įtaką tarybos pozicijai. Taigi laukiu tolesnių diskusijų ir ačiū Jums. Ačiū ponui Kutas. Dabar sutiksiu žodį poniai Pitikainen, kuri yra pirmojo pranešimo referentė. Ačiū. Kiek suprantu, jūs diskusiją pradėjote maždaug 15 minučių anksčiau, nei buvo numatyta mm, tvarkaraštyje, taigi aš šiek tiek pavėlavau, nes e, lankiausi kitame komitete, kur esu šešėlinė pranešėja. Bet dabar galiu pradėti diskusiją čia. Kaip žinote, mūsų nagrinėjamas reglamentas yra grindžiamas sutarčių 107 ir 108 straipsniais, kurie nustato valstybės pagalbos teikimo tvarką, ten pateikiama valstybės pagalbos apibrieštis ir pagrindas teikti valstybės pagalbą atitinkantis vidaus rinkos taisyklės ir neiškraipantis konkurencijos. Antrame straipsnėje yra numatoma, numatomi principai ir tvarka, pagal kurią komisija gali užtikrinti, kad valstybės narės laikosi, laikytųsi, įsitikinti, kad valstybės narės laikosi reglamentų. Kaip žinote, tie reglamentai nuo jų patvirtinimo buvo smarkiai keičiami. Tie pakeitimai gali atrodyti techniniai, tačiau pats principų įgyvendinimas yra esminis dalykas. Ir dabar atėjo laikas e, daryti naujus pakeitimus, tai numatyta ir komisijos komunikate dėl valstybės pagalbos modernizavimo. Kaip žinote, valstybės pagalbos reformos tikslas yra pritaikyti valstybės pagalbos teikimą taip, kad ji pasitarnautų mūsų strategijai Europo 2020, kad būtų skatinamas novatoriškas ir integracinis augimas. Tai yra viena šio klausimo pusė. Kita šio klausimo pusė, kaip tinkamai panaudoti valstybės pagalbą, kad tai prisidėtų prie biudžeto konsolidavimo ir kad tie, tos mūsų brangios lėšos nebūtų panaudotos bereikalo. Taip pat svarstoma, kaip būtų galima didinti valstybės pagalbos kontrolės efektyvumą. Iki šiol problemų, daug problemų kėlė tai, kad valstybės narės e, labai, smar, labai skirtingai aiškina valstybės pagalbos taisyklės ir nėra veiksmingų priemonių, kurios mums padėtų nustatyti, nustatyti didžiausias problemas, nustatyti tuos atvejus, kai valstybės pagalba tikrai turėjo didelio iškraipamojo poveikio. Kaip pavyzdį galiu pamatyti laivų statiklą, paminėti laisvų statiklas. Taigi tokie yra pagrindiniai tikslai. Manau, kad šių veiksmų įmamasi yra yra įmamasi laiku. Yra numatoma keletas konkrečių veiksmų. Visų pirma, ginčių nagrinėjimo patobulinimas. Iki šiol praktiškai nebuvo jokios tvarkos, pagal kurią būtų galima, buvo galima teikti skundus dėl valstybės pagalbos. Praktiškai bet kas, išvelgęs kokį nors pažeidimą, galėdavo teikti skundą, tai reiškia, kad komisija pasiekdavo daug skundų dėl nereikšmingų dalykų. Skundus kartais teikdavo tiesiog nepatenkinti konkurentai. Taigi mūsų, mūsų ištekliai nebuvo visada nukreipiame tinkamą linkme. Ir dabar mes teikiame štai kokį pasiūlymą dėl skundų. Komisijai turėtų būti suteikta daugiau galimybių ir lėšų nagrinėti didžiausių pažeidimų atvejus. Ateityje teikiant skundus turės būti pateikiama ir tam tikra privaloma informacija informaciją. Ir reikės įrodyti, kad skundą teikia suinteresuota šalis kad tai daroma ne dėl bet kokių priežasčių. Ir taip pat reikės įvardyti tikras valstybės pagalbos teikimo problemas. Taip pat manau, kad būtų galima numatyti ir pagreitintą skundų nagrinėjimo procedūrą. Tai reikštų, kad komisijai nebūtų nustatyta prievolė priimti formalų sprendimą. kai yra akivaizdu, kad valstybės pagalbos taisyklės nebuvo pažeistos. Tai būtų pagreitinta procedūra tais, kuri galiotų tais atvejais, kai valstybės pagalbos taisyklės nepažeistos ir nėra jokio de facto pagrindo pradėti pažeidimo procedūrą. Kitas svarbus dalykas gerinant skundų nagrinėjimo procedūrą tai yra užtikrinti geresnį taisyklių įgyvendinimą nacionaliniu lygiu. Čia komisijai būtų suteikta daugiau ir geresnių praktinių priemonių nacionaliniams teismams paremti. Komisija galėtų tiesiogiai teikti informaciją teismams apie valstybės pagalbos teikimo taisyklių taikymą. Taigi komisijai būtų numatyta teisė e, teikti informaciją ir medžiagą nacionaliniams teismams. Ir šią, šį pakeitimą aš tikrai remiu. Kita šio klausimo pusė yra patikimos ir aktualios informacijos surinkimo iš rinkos užtikrinimas. Jūs jau tai minėjote. Uh, Čia svarbus dalykas yra rinkos informacijos priemonės. Komisija bus įgaliota reikalauti informacijos iš įvairių subjektų, ne tik iš valstybių narių institucijų. Taip komisijai suteikiama daugiau galių e, greičiau imtis priemonių prieš didžiausius pažeidėjus, kur pažeidimas yra akivaizdus, bet valstybės narės galbūt nelabai nori greitai pateikti informaciją, kurios reikia atveju išnagrinėti. Šie nauji įgaliojimai padėtų greičiau, tiksliau ir geriau atlikti tyrimus. Ir aš taip pat labai remiu numatomas sankcijas, kurios būtų taikomos tais atvejais, kai pateikiama neteisinga informacija, netiksli informacija. Yra ir keletas kitų klausimų, kurie iš dalies susijęs su valstybės pagalbos klausimais. Visų pirma, kaip valstybės narės aiškina valstybės pagalbos taisyklės. yra skirtingų aiškinimų ir valstybės narės ne visada taiko vadinamosius rinkos testus. Ne visada būna aišku, ar turi būti taikomos valstybės pagalbos taisyklės. Pavyzdžiui, čia turiu galvoje trečiąjį sektorių, kai, tarkime, nevyriausybinė organizacija teikia kažkokį tam tikras paslaugas neįgaliems asmenims ir panašiai. norint įsigilinti į tokius atvejus valstybių narių lygių, susidaro didelė darbo našta. Kita vertus, m, gali atsirasti nereikalingų skundų ir apskritai kalbant apie tokias socialinės paslaugas, gali būti bereikalo apribota galimybė naudoti viešasias lėšas teikiant paslaugas, socialinės paslaugas piliečiams. Taigi, valstybės narės turėtų išsiaiškinti situaciją, atlikti vadinamąjį rinkos testą. Taigi, kalbant apie didelius subjektus, didelius pažeidėjus, mes turėtume būti jų atžvilgių daug griežtesni, O kai susidurėme su socialinės pakraipos subjektais, čia galbūt nereikėtų labai griežtai e, taikyti valstybės pagalbos taisyklių. Taigi ačiū, kad išklausėte, dabar lauksiu jūsų pastabų ir pasiūlymų dėl tolesnio mūsų darbo. Ačiū. Ačiū poniai Pietikainen. Ponas Kutas yra šėlinis pranešėjas dėl abiejų klausimų. Ar jis norėtų ką nors pridurti prie to, ką sakė ponė Pietikainen? Ne. Tai dabar Alde frakcijos vardu ponė Intfeld. Ačiū. Sharon Baus, kuri yra ponios Pietikainen pranešimo šešėlinė pranešėja, paprašė manęs perskaityti jos pastabas, bet aš dar prieš tai pateiksiu pastabų dėl pono Dorfman pranešimo. Čia aš esu šešėlinė pranešėja. Visų pirma, ačiū už glaustą ir aišku pranešimą. Apskritai, kaip jau sakiau, prieš metus aš nenorėčiau, kad būtų nuolat plečiama išimčių reglamentų taikymos rytis. Tokios iniciatyvos skamba gerai, bet manau, reikėtų daug labiau pasigilinti į tai, kaip tos išimtis taikomos praktiškai. Mes žinome, kad kyla didelių sunkumų, kad didelė valstybės pagalbos dalis yra prastai pagrindžiama arba apskritai nepagrista. Ir manau, kad mums reikėtų apie viską gerai padiskutuoti prieš plečiant išimčių taikymos rytį. Kalbant apie tikslą kovoti su dideliais pažeidėjais, iš principo pritariu tiems pasiūlymams, bet neturėtume automatiškai užmiršti ir tų mažų subjektų, nes ir jie gali daryti įtaką rinkai. Todėl nemanau, kad juos reikėtų visiškai pamiršti. Todėl aš labai džiaugiuosi pono Dorfman pasiūlymais, pavyzdžiui, nustatyti aiškius išimčių kriterijus. Taip išimtis taptų skaidresnės. Taip pat pritariu jo 8 ir 9 pakeitimui, kuriuose kalbama apie viešųjų pirkimų taisyklių taikymą siekiant išsaugoti vienodas konkurencinės sąlygas. Reikėtų visiems priminti, kad valstybės pagalba visada turi būti išimtis ir turi būti ta, teikiama tik laikinai, kad ji netaptų nuolatinę pagalbos priemonę. Kol kas Mane nelabai džiugina šeštas pakeitimas, galbūt vėliau mane įtikins. Ten kalbama apie papildomą pranešimą apie valstybės pagalbą, kai yra teikiamas ir bendras ES finansavimas. Nesu įsitikinus, kad čia tikrai reikėtų šimtaprocentinės ES priežiūros, taigi reikėtų dar pasigilinti į tą pasiūlymą. Ir galiausiai Pritariu Jums ir poniai Pietikainen, kuri kalbėjo apie demokratijos deficitą ir apie Europos parlamento vaidmenį. Manau, kad šio klausimu komitete sutarėme. Dabar ponios Sharon Bowles mm, pastabos, jie atsiprašo, kad nedali, negali dalyvauti, bet ji šiuo metu yra Dublinė, kur pasisako ekofinių ministrų posėdėje. Ji teigia, kad Čia pastabos ponios Pietikainen pranešimui. Šio reglamento tikslas yra tobulinti 99 metų reglamentą, sutrumpinant e, skundų dėl valstybės pagalbo nagrinėjimo trukmę. Taip pat siekiama užtikrinti, kad skundai būtų pagristi, kad būtų išvengta nereikalingų skundų. Iš esmės sutinku su to, ką siūlo komisija, tie pakeitimai yra racionalūs ir būtini. Žinoma, turėtume uh, E, reikalauti, kad komisijai teikiami skundai būtų grindžiami įrodymais, kad juos teiktų interesuotojų šalis. Dėl pranešimo projekto galiu pritarti didžiai pranešimo daliai. E, rinkos testas minimas antrame pakeitime yra įdomi mintis ir norėčiau dar pasigilinti, ką tas testas reikštų. Man šiek tiek susirūpinimą, ne, tam tikrą susirūpinimą kelia nuorodą į vidaus rinką. Galbūt į tai, tai reikėtų aptarti šešėlinių susitikime, pranešėjų sustikime. Aštuntas pakeitimas. Pritariu tam, kad parlamento nariai įsitrauktų į šį darbą teikdami rezoliucijas, o ne asmeniškai galbūt e, geras kompromisas būtų tai, kad komisija pristatytų parlamentui tarpinės ataskaitas. Dėl skaidrumo Manau, kad komisija turi skelbti skundų dėl valstybės pagalbos rezultatus ne tik oficialiajame leidinyje, bet ir konkurencijos generalinio direktorato interneto svetainėje, žinoma, atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugos taisyklės. Komisijos antrame straipsnėje yra išbraukiama bendro sprendimo prieimimo procedūra. Tai mūsų netenkina ir tai yra pavojinga tendencija. Parlamento teisė dalyvauti bendro sprendimo procedūroje yra mm, slaptai mm, pašalinama. Parlamentas turi dalyvauti valstybės pagalbos priežiūroje. Taigi remiu pono Dorfman dešimtą pakeitimą. Manau, kad šie klausimai ateitie turi būti sprendžiami keičiant ES sutartis. Taigi laukiu tolesnio darbo ir laukiu šešėlinių pranešėjų sustikimo. Dėkoju. Toliau ponas Beset kalbės žaliųjų frakcijos vartų. Jis beje yra atsakingas už abu šios e, dokumentus. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau užsakyti kelias trumpas pastabas. Pirmiausia, bendrai kalbant, galiu pasakyti, kad mes manome, kad e, ponė Pietikainen e, kad mes pritarime jos nuomonėje, kad šį pasiūlymą žengia teisinga linkme ir kad bandoma jais racionalizuoti turimas komisijos priemonės, mažinant valstybių narių, valstybės narėms tenkantį administraciją pagalbą, kai jos teikia valstybės pagalbą. Mes labai e, palankiai vertiname tas priemonės, kurios yra skirtos e, rinkai ir, ir e, kur siūloma yra atsižvelgti į atskirus sektorių ir, ir jų poreikius. Mes manome, kad čia reikia iš tikrųjų veiksmingai gyvendinti šias priemonės, ypatingai reikia griežtai prižiūrėti bankų sektorių, kadangi žinome, kad bankai labai svariai prisidėjo prie dabar vykstančios krizės. Mes remiame pranešėją, dėkojame ją ir, ir mes pritrime 8, 14 ir 15 pakeitimams nes tenai kalbama apie tai, kad galima būtų pradėti tyrimus e, atskiriuose sektoriuose. Dabar apie Daufman pranešimą, kurią mes taip pat pritarėme. Mes palankiai vertiname pasiūlymą integruoti inicija, pasiūlytas iniciatyvas į Europą 2020 strategijos įgyvendinimo strategiją. ypač tuomet, kai kalbame apie inovacijų remimą. Mes pritarėme pranešėjo pasirinktai pozicijai dėl pranešimų žemės transporto sek, pranešimų nuostatų taikomų žemės transporto sektoriui. Taip pat pritarėme dešimtam pakeitimui, kuris yra skirtas tam, kad būtų panaikintas demokratinis deficitas dėl teisinio pagrindo, tai yra dėl 109 straipsnio. Ir mes taip pat raginame komisiją pasinaudoti karuselės, karuselės principų, kuris yra numatytas sutarties 48 straipsnio 7 dalyje. Ir uh, kurioje taryba konsultuodamasis kartu su, su parlamentu turėtų e, taikyti e, e, sutartie numatytas nuostatas. Ir būtų gerai, jeigu šiuo atveju būtų, pritaikyta karusė, būtų pritaikytas karuselės principas. Į komisiją pasirinktų taikyti šį principą. Dėkuoju ponui Besetui, toliau gūja frakcijos vardu kalbės ponus Kliūtė ir jis yra pranešėjas atsakingas už abu du šios pranešimus. Taip, dėkoju, ponė pirmininkė. Iš esmės aš pritariu viskam, kas jau buvo pasakyta. Bet mano galva yra vienas svarbus dalykas, jį ir norėčiau paminėti. Ne viskam pritariu iš to, ką sakė ponia Intvelt. Iš esmės valstybės pagalba nėra leidžiama, tais atvejais, kai ji yra teikiama, yra taikomos išimtis. Todėl aš manau, kad reikia labai aiškiai atskirti tuos atvejus, kai galima teikti valstybės pagalbą ir tuomet gal, jei tokia pagalba iš tikrųjų yra reikalinga tam tikriems sektoriams tuomet, ar tam tikrais atvejais, tai tuomet nereikia to laikyti išimtimi. Bet tai yra ideologiniai skirtumai. Iš esmės, manau, kad mes galime pritarti uh, šiems pranešimams. Dėl Dofman pranešimo dar norėčiau kai ką pasakyti. Ponas Dofmanas pasiūlė kelias blokinės e, išimtis. Aš esu iš Vokietijos e, ir aš žinau iš savo patirties, kad uh, Kartais gali kilti problemų, kai švietimo sistema yra teikiama valstybės pagalba. Ir todėl e, man asmeniškai būtų aktuolus klausimas, e, ar reikia leisti valstybės pagalbą švietimo sektoriuje ar ne. Bet galbūt tai būtų e, toks jau mano nacionalinis klausimas. Bet galima galbūt ir pagalvoti šiame pranešime, ar nereikėtų išimties taikyti ir švietimui. Toliau dėl ponios Petikainen. Aš manau, kad e, mums reikia didesnio skaidrumo ir todėl komisija turėtų turėti galimybę tiesiogiai kreiptis į įmonės. Nes man atrodo, kad labai dažnai informacija yra teikiama nepakankamai greitai, ypač kai uh, yra susijusi su nevyriausybinėmis organizacijomis. Todėl reikėtų padaryti viską, kad uh, būtų tinkamai sutvarkyta kontrolės ir priežiūros sistema. Uh, Čia reikės rasti pusiausvyrą, tinkamą pusiausvyrą. Bet ir nepamirškime, jog reikėtų ir komisiją e, kontroliuoti ir gal parlamentas galėtų atlikti šią užduotį. Nežinome, kad komisija kartais piknaudžiauja savo įgaliojimais. Juk žinome, kad atveju, kiekvienu atveju, kai suteikiami yra platesniai įgaliojimai, kam nors visuomet padidėja grėsmė, kad uh, tas asmuo ar įstaiga turės e, daugiau pagundos jais piknaudžiauti. Aš pritariu tam, kas ponia Pietikanin sakė apie trečiąjį sektorių ir apie pilietinę visuomenę. Manau, kad reikėtų įtraukti ir šį sektorių. Iš esmės, paprastai jį neatsižvelgime, kai yra rengiami ES teisės aktai. Jis neįeina jų taikymų sritį, tačiau aš manau, kad šiam sektoriui reikia daugiau matomumo, todėl reikia suteikti jam didesnės svarbos. Dėkoju ponui Kliūtė, o dabar žodį suteikiu pranešėjams ir pirmiausia poniai Petikainin, jeigu jūs norėtumėt poniai kažką pakomentuoti iš to, ką išgirdote. Aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms už geras, konstruktyves pastabas. Visas jas pasižymėjau. Ir mes pabandysime susitikti su šešėliniais pranešėjais ir tuomet galėsime išsameu aptarti tai, kaip elgsime ateityje. Dėkuoju, ponė Petikainen, o dabar ponas Dorfman. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju šešėlėms nešėjams už jų labai konstruktyves pastabas ir pasiūlymus, nes man tai, ką aš girdėjau šiandien, iš tikrųjų patiko ir manau, kad iš esmės mes sutarėme. Ponas Kliūtė iškėlė naujų minčių ir tai taip pat yra įdomu. Mes iš tikrųjų galėtume pagalvoti apie tai, kokiu išimčių mums reikia, kuriais atvejais e, reikia taikyti išimtis. Im Toliau dėl darbo grafiko. Aš manau, kad mes galėtume visi sutarti, jog būtų parlamentui bent jau būtų patogiau, jeigu darbo grafikas būtų pakeistas, nes tai suteiktų mums daugiau galimybių įtakoti sprendimą taryboje. Ir aš manau, kad tai yra įmanoma padaryti ir aš pritariu šiam pasiūlymui. Dorfman, so will... Ačiū, ponas Dorfmanai. Primenu visiems, kad e, iki balandžio 30-osios galima teikti pakeitimus. E, pakeitimai bus svarstomi gegužės 27 ir 28 dienomis. Balsuojama mūsų komitete dėl pranešimo bus birželio 6 dieną, o balsuojama plenarinėje bus Liepos mėnesį. Kadangi prie kitų klausimų punkto daugiau klausimų nėra, tai tik informuoju, kad kitas komiteto posėdis vyks balandžio 24 dieną, trečiadienį nuo 9 iki 12.30 ir po pietų nuo 3 iki 18.30. Ir posėdis taip pat vyks balandžio 25 dieną nuo 9 iki 12.30. Ačiū visiems, iki pasimatymo.